Ir tai yra sprendimas dėl žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio komisijos pareiškimas. Pirmiausiai suteiksiu žodį vėl komisijos vicepirmininkui Timirmansui. Prašau. Once again, köszönöm szépen. <laughs> um, dar, dar sėki ačiū. Šį rytą patvirtiname labai svarbų paketą dėl žiedinės ekonomikos komisijoje. Tai yra labai intensyvaus komandinio darbo rezultatas ir man iš ties džiugu pristatyti šį paketą šiandien jum kartu su vicepirmininku Vatainu, komisaro Vela. Tai yra novatoriškas komisijos darbas. Daugiau kaip pusė komisarų dirbo uh, E, vienerius metus, kad e, parengtų šį paketą. Jeigu mes norime šių transformacijų, reikia apjungti visas veiklos rytis. Taigi, tas naujoviškas darbo būdas e, yra kelias į ateitį, kaip komisija turėtų dirbti ateityje tą savaitę, kai COP21 prasidėjo Paryžyje, manau, šis pasiūlymas pateikiamas laiku. Žiedinė ekonomika labai gerai dera su mūsų energetikos ir klimato kaitos politikomis. Žiedinės ekonomikos nauda yra labai didelė, taip pat ir CO2 išlakų mažnymo srityje. Yra labai daug gerų priežasčių, kodėl reikėtų atsisakyti tiesinio modelio mūsų ekonomikoje, kur intensyviai naudojami ištekliai. Kadangi pasaulio gyventojų skaičius kasdien auga, yra didžiulis spaudimas, labai didelis poreikis maisto teritorijų, plotų, žemių ir taip toliau. Taigi mes negalime dirbti toliau pagal tiesinį modelį. Žiedinė ekonomika yra ne vien tik tai aplinkosauginė būtinybė. Tai yra vienintelis modelis, kuris yra prasmingas, turi prasmės, kalbant apie mūsų europinės ekonomikos ateitį. Tikrai prasminga yra mūsų gamtos išteklius naudoti išmaniau. Europa negali konkuruoti darbo užmokesčių srityje Nors kartais ir bandome, mes pralaimime. Europa neturi galimybės pasidžiaugti tokiais pačiais gamtos ištekliais, kaip pavyzdžiui kiti pasaulio kampeliai. Gamtos išteklių turime nedaug ir jie labai brangus. Taigi mūsų ateitis yra tie produktai, kurie yra naudojami, perdirbami ir dar kartą panaudojami tausojant gamtinius išteklius. Tokiu būdu mes būsime žaliųjų technologijų rinkos lyderiai ateityje. Tad klausimas yra ne tai, ar mes norėtume norėtumėm, kad Europa žengtų šio žiedinio augimo keliu. Tai yra klausimas tik tai, kaip mes padėsime savo verslui, piliečiams ar valstybėms narėms dirbti kartu, kad to pasiektumėm greičiau ir geriau. Taigi šiandien siūlomame pakete mes norime suteikti konkretų stimulą žiediniai ekonomikai ir paspartinti perėjimą prie jos. Taigi pateikėme plačių užmojų visapusišką ES pasiūlymų sistemą, bazę, kuri leis mums perėti prie žiedinės ekonomikos. Tai yra visa apimantis išmanaus reguliavimo požiūrį su rinka paremtais priemon, instrumentais, priemonėmis ir paskatomis. Tai yra ūkio subjektams signalas, kad mes supaprasname bendrą rinką šios rytie, kad būtų sukurtos naujos verslo galimybės, kad būtų paskatinta rinka antrinėms žaliaviniams medžiagoms. Mes norime platesnių užmojų ateityje. Mes norime galvoti ne vien tik tai apie atlikas, mes norime galvoti apie priemonės, kurios apimtų visą produkto gyvavimo ciklą nuo pat dizaino, gamybos um, etapų iki e, išmanaus naudojimo ir išmanaus pono perdirbimo e, bei išteklių panaudojimo, pastelgiant visus mūsų turimus instrumentus ir fondus. Ir todėl šiandien e, patvirtinti pasiūlymai numatys tokias priemonės, kurios leis užtikrinti realią pažangą vietoje. Ir dabar, galvojant apie didelesnius pasiūlymų pristatymus, aš norėčiau paminėti Jums mūsų pasiūlymus dėl atliekų. Tolesnė pažanga dėl atliekų valdymo ir tvarkymo išlieka prioritetu. Čia reikia tikslų, prioritetų, paramos dėl atliekų surinkimo, perdirbimo, panaudojimo. Labai svarbu, kad atliekos išliktų tame žiedė ir kad jos būtų galima ateityje panaudoti. Atlikos nėra dabar taip gerai tvarkomos, kaip turėtų būti. Kalbant apie tai, kiek atliekų pagaminame Europos Sąjungoje, tik tai 36 procentai, visai nedidelė dalis yra efektyviai perdirbama. Didžiausia dalis, 37 procentai, yra tiesiogiai nusinčiama į savartynus ar panašias vietas, kur tiesiog tik kaupiamos tos atliekos. Tai yra konkurencingumo potencialas, kuris nepanaudotas. Tam, kad būtų galima iš esmės pagerinti atliekų tvarkymo procesus, mums reikia ES atliekų tvarkymo teisės aktų. Teisė kūrinis paketas, kurį šiandien patvirtiname, sukurs labai aiškę teisinę bazę, kad visi veikianti šioje srityje visoje ES galėtų orientuoti savo investavimo strategijas į atliekų surinkimą, tvarkymą, perdirbimą, panaudojimą, ne, ne per daug naudojant deginimo ar tik tai atliekų e, kaupimo e, savartinuose variantus. Iš tikrųjų, tai plačiausių užmojų teisės aktas, koks tik yra pasaulyje ir mūsų tikslai tikrai yra patys didžiausi visame pasaulyje. Taip pat norime mažinti administracinę naštą MVI ir administraciniams struktūroms, patobulinant apibrėžimus ir paprastinant atsiskaitimo reikalavimus. Mes norime taip pat, kad mūsų platus užmai atsispi ir pasiūlymai atsispindėtų um, realybėje, įvertinant visą įvairovę, visus skirtumus tarp skirtingų valstybių narių. O tai skirtumai yra milžiniški. Mūsų tikslas yra pasiekti palaipsnio perėjimo prie pažangiausios praktikos lygmens. Ir mes norime iš užpildyti gyvenimo spragas per sanglaudos politikos fondus 5,5 milijardo eurų jau dabar yra numatyta iki 2020 metų. Maisto atliekos yra ypatingai prioritetinės rytis. Mes čia norime labai sparčių pasikeitimų ekonomiškai, socialiai ir tiesiog moraliai yra visiškai nepriimtina, kad tiek daug maisto, kurį būtų galima valgyti, yra tiesiog išvaistoma kasmet. Mm, Rugsėjai mes patvirtinome tvaraus vystimosi tikslus, taip pat ir dėl maisto atliekų mažmeninės e, priekybos ir vartotojų lygmenių, taip pat galvojant ir apie gamimos ir platinimo tinklus. E, tikrai esame pasirengę siekti tų tikslų gyvenimo. Mes norime patikimo metodo, kuris leis pamatuoti, kiek yra to um, e, maisto išvaistoma, kiek yra tokių atliekų ir ką būtų galima padaryti. Valstybės narės yra sukūrusios atitinkamas platformas, kad būtų galima pasiekti um, mūsų mūsų tikslų. Tai dabar norėčiau perduoti vicepirmininkų Katainų žodį, jeigu gerbėmi europarlamentarai sutiktų. Pone Katainai, žodis jums. Ačiū pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai. Džiugu būti šiandien čia, aptarti nepaprastai svarbu komisijos siūloma paketą. Tai yra Europos investicijų paketo dalis. Žiedinė ekonomika yra toks reiškinys pasaulinė ekonomikai, kurį būtų galima palyginti su globalizacija, e, kurią patirėme jau pastarosius porą dešimtmečių. Taigi tai nėra tik tai kažkoks šalutinis poveikis ar kažkoks antrinis rinkos ekonomikos elementas. Tai yra mega tendencija ir ji, jos svarba išauks ateityje. Tas paketas, kurį mes siūlome, yra platesnių užmojų nei ankstesni teisėjai, kur nei pasiūlymai dėl atliekų. Dabar mes e, tikrai užpi... išbaigėme visą tą žiedą, visą ratą, mes galime kalbėti e, realiai apie žiedinės ekonomikos paketą. E, tai yra konkurencingumo paketas, tai yra bendros rinkos paketas taip pat. Ai, kokie platus užmojai. Tai yra pamatuojama ir per uh, tą spartą, e, su kuria teisės aktų leidėjai ėmėsi šio paketo tvirtinimo. Norime vartotojams ir verslui suteikti galimybės ir paskatinti pereiti prie nuo tiesnės ekonomikos prie tvaresnio modelio, e, rinkos ekonomikos modelio ir paketo pra... rengimas reiškia, kad Aišku, vienu žingsniu per naktį mūsų tiesinės ekonomikos modelis nebus pakeistas į žiedinės ekonomikos visiškai naujo modelį. Tačiau mes galvojame, kad su šiuo paketu mes sukūrėme gerą pagrindą, gerą pradžią um, tie, tam procesui ir visoms iniciatyvoms, kurios nuves mus prie žiedinės ekonomikos. Veiksmų planas papildys du pirminius teisės aktų pasiūlymus dėl atliekų e, veiksmų plane yra pasiūlymai dėl um, produktų dizaino, iki pat e, antrinių e, žaliavinių medžiagų rinkų sukūrimo. Reikia taip pat įvertinti ir šaltinių produktų e, vertę. Čia pagrindinis tikslas yra galvoti apie ES bendros rinkos tolesnį gilinimą. Tai irgi yra mūsų bendro plano neatsiema dalis. Čia reikia galvoti ir apie tai, kas sutrukdo verslui optimizuoti išteklių panaudojimą. Už tai ir galvojame apie antrinių žaliavinių medžiagų rinkų stiprinimą. Labai svarbu galvoti, kaip praplėsti mūsų vidaus modelį. Ekodizaino sistema yra priemonė, kuri leidžia sustiprinti um, tą dalį, kur, pavyzdžiui, galvojant apie produktus, sudėtinga galbūt juos yra išrinkti į dalis, perdirbti. Mes turime galvoti apie išteklių mm, panaudojimo efektyvumą. Ekodizainas yra labai svarbus įrankis, kuris suteiks galimybę vart, daugiau galimybių vartotojams ir verslui. Mes taip pat skelbėme ir konkrečią strategiją plastikui. Uh, Tai yra labai sudėtingas klausimas. Šiandien tik tai 25 procentai plastiko atliekų yra perdedama, o bent pusė nukeliauja savartynus. Tuo tarpu ekonomikai ir aplinkai yra padaroma didžiulė žala, tačiau reikia nepamiršti dar ir jūrų taršos. Mes labai daug dėmesio skiriame būtent šiems klausimams ir būtent dėl to bus peržiūrimos reglamentas taip pat ir dėl trašų, kad būtų galima įvertinti organinėmis medžiagomis paremtų trašų um, nuostatas. Be to bus teisėkurinis pasiūlymas dėl minimalių standartų, dėl o, pašarų um, panaudojimo um, pakartotinio ir uh, galvojant apie dirbožymio kokybę. Um, Toliau bus ir galvojama apie viešuosius pirkimus ir, aišku, priekybos e, aspektas čia yra labai svarbus, kadangi viešiai pirkimai sudaro apie 20 procentų e, SBVP. Tad pabrėžėme visus žiedinės ekonomikos aspektus ir galvojame apie visus peržiūrėtus kriterijus e, dėl viešųjų pirkimų. Komisija tikrai parodys pavyzdį šioje srityje. Na ir galiausiai komisija labai remia inovacijas. Uh, kad e, žiedinė ekonomika būtų gyveninta. Turime peržiūrėti tai, kaip mes viską vartojame ir kaip gaminame. Mes norime galvoti e, apie visiškai naujus verslo modelius, kurie formuos mūsų ateitį. Ir būtent Horizonto 2020 darbo programą 2016 ir 2017 metams mes numatome 650 milijonų eurų demonstraciniams, parodomiesiams projektams. 5,5 dar yra milijardas struktūrinėse fonduose žemės ekonomikos tikslams numatyti, kaip jau buvo paminėta, bet to reikia nepamiršti ir Europos mm, strateginio investavimo fondo visų investicijų ir paskatų, taip pat ir privatos sektoriaus investuotojams. Gerbiami europarlamentarai, sparčiai įgyvendindami šiuos pasiūlymus – mes galėsime pasiekti tiek ekonominės, tiek aplinkosauginės naudos, tiek naudos mūsų visuomeniai, nes mes transformuosime mūsų ekonomiką iš tiesinės į žiedinę. Suteikime vartotojams galimybę um, savo pasirinkimu parodyti pavyzdį, stiprinkime konkurencingumą, skatinkime mūsų verslą keisti savo darbo metodus. Katainen. Ačiū ponia Katainenai. Dabar steiksime galimybę pasakyti frakcijų atstovams. Pirmas kalbės ponas Lavija. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pirmininko pavaduotojams už tai, kad e, pristatė komisijos poziciją. Europos parlamentas tikrai aršiai gynė šį paketą praeisiais metais. Ponas Timmermansas minėjo, kad E, tai yra ambicingesnis pasiūlymas. Tačiau jeigu reikėtų vertinti šį paketą e, remintis atlikų tikslais, vargu ar tada e, tos pačius epitetus naudotume. Galbūt jis yra ambicingesnis, kadangi jis sudaro galimybę pasiekti mūsų tikslų, nepaisant to, kad ES valstybės narės yra skirtingoje situacijoje ir iš skirtingo kampo žiūri į šią problemą. Kalbant apie maisto atliekas, e, ta problema buvo paliesta jūsų pristatymė, tačiau manau, kad reikėjo dar daugiau e, siekti ir ambicingesnių tikslų šiuo klausimu šiame pakete. Ačiū labai. Dabar ponė Bonafė, prašau. Ačiū, pona, po, po, ponė pirmininkė, gerbiami pirmininko pavaduotojai. Ačiū už jūsų pristatymus. Taip, žadėjote rezultatus ir manau, kad jų buvo pasiekta. Ir manau, kad e, buvo tikrai pasiekta tai, kad e, tos spragos būtų panaikintos lyginant su ankstesniu dokumentų rinkiniu. Kalbant apie ekodizaino direktyvą. Žinome, ko reikia imtis, kad mūsų ta linijinė ekonomika taptų žiedinė ekonomika ir tai nutiktų kiek įmanoma greičiau. Tai yra labai svarbus klausimas socialdemokratams. Negalime leisti, kad 600 milijonų tonų mm, atliekų, kurios gali būti panaudotos perdirbimui ar kaip žaliavinės medžiagos yra tiesiog išmetamos. Tai kenkia ir mūsų aplinkosauginiai politikai, tačiau tai yra ir dar svarbesnis klausimas. Daug generalinio direktorato apjungė savo pajėgas ir bendradarbiavo ir manau tai demonstruoja, kad žiedinė ekonomika Europos komisija yra svarbus klausimas, tad reikia užtikrinti, kad būtų skirtas tinkamas finansavimas. Kalbant apie 65 procentų um, urbanistinių atliekų perdirbimą, man atrodo, kad tai nėra teisingas tikslas, reikia kitų konkretesnių tikslų, kad būtų užtikrinta prevencija Ir reikia to siekti nuo pat e, grandies pradžios, pavyzdžiui, kalbant apie maisto grandį. E, svarbu ne tiek yra tie procentai, tikslai, svarbu, kad būtų ambicingas e, veiksmų planas parengtas ir kad jis būtų įgyvendintas, reikia, kad tie tikslai būtų išmatuojami, kad jie būtų pakankamai ambicingi. Ir jeigu tikrai norime siekti žiedinės ekonomikos ir jeigu norime realių ambicingų tikslų, taip pat tokios sistemos, kuri e, sumažintų atlikų sukūrimą, reikia tvaraus perdirbimo ir antrinio panaudojimo sistemų. Ir socialdemokratai tikrai nesiuošia daryti jokių kompromisų šiuo atžvilgiu. Ačiū, ponas Demasmaker, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Atlikos yra pinigai. Man atrodo, kad jūs e, e, šiandieną taip pat panaudojate šią citatą ir man atrodo, kad e, antrinių žaliavų geresnis panaudojimas yra labai svarbus klausimas. Taip, šiek tiek atsiliekame, tačiau norėčiau dar keletą kritiko žodžių išsakyti dėl uh, atlikų teisės aktų. Man atrodo, kad yra labai didžiulių skirtumų tarp valstybių narių, kalbant apie dabar galiojančių teisės aktų dėl atlikų įgyvendinimą. Ir 20 metų tikslų įgyvendinimas taip pat kelia nemažai rūpešių. E, pavyzdžiui, Flandrijoje 6,5 procento atliekų yra perdirbama, o Kitose valstybėse narėse rezultatai yra dar prastesni ir kalbant apie dabartinių teisės aktų įgyvendinimą, e, tai yra itin svarbu, tačiau kaip komisija ketina to pasiekti. Dar vienas dalykas. Man atrodo, kad taip, tas iš, išmatavimas, apskaičiavimas yra labai svarbus. Tačiau kalbant apie 30 metus ir 65 procentų e, būtinių atliekų perdirbimą, nežinau, ar tai yra e, pagrindinis mūsų siekis ir manau, kad reikėtų siekti ambicingesnių tikslų. Reikia kalbėti ne tik apie tas valstybės narės, kurios atsilieka e, atliekų perdirbime, tačiau reikėtų kalbėti ir apie tas valstybės narės, kurios dabar yra pirmaujančiose perdirbimo gretose, kaip dar labiau jas būtų galima paskatinti siekti gerų rezultatų. Ir apskritai norėčiau dar išsamesnių paaiškinimų išgirsti iš komisijos apie žiedinę ekonomiką. Ačiū. Dėkoju. Ponas Gerbrandį, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš vienerius metus buvo nuspręsta atsiimti e, dokumentų rinkinį dėl atliekų ir dabar matome, kokia yra situacija. Buvo pateiktas naujas e, teisėkūros pasiūlymas dėl atliekų ir man atrodo, kad jis yra šiek tiek silpnesnis nei ankstesnioji versija. Na ir turbūt suprastė, kad parlamentas prašys padidinti tą užmojų e, mastą ir Taip pat yra parengtas veiksmų planas, tačiau tame veiksmų plane veiksmai, e, man atrodo, apsirimoja tik tuo Berlemonto pastatu. Ir man atrodo, kad tiesiog buvo nukopijuoti uh, E, veiksmai iš veiksmingų išteklių panaudojimo Europos plano 11 metais, kuris buvo parengtas. Ir mes vėluojame tikrai ne dviejus metus, o jau ketverius metus. Tad labai tikėjausi, kad po tokių e, griežtų komisaro pasisakymų bus paspartinti procesai, kalbant apie žiedinės ekonomikos įgyvendinimą. Tačiau šiame veiksmų plane dėje to nematau, tad raginčiau komisiją paspartinti savo veiksmus ir realiai tai padaryti. Ačiū ponė Gerbrandi. Dabar žodis ponui Horisti avans. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Timirmansai, ponė Katainenai. Jūsų pasiūlymas e, parlamento nuomonė nėra pakankamai ambicingas ir nėra pakankamai specifiškas, kalbant apie įgyvendinimo priemonės. Na ir man atrodo, kad dabar reikia kalbėti apie tai, ko konkrečiai mums reikia, norint sukurti tą žiedinę ekonomiką. Reikia nepamiršti ir finansinės programos numatytos atliekų valdymui. Komisija aiškiai pasakė, kad bet kokios investicijos į šią sritį turi būti susijėtos su perdirbimo tikslais. Ir jūs taip pat paminėjote, kad nebus investuojama į atliekų deginimą, e, tik išimtiniais atvejais tai bus daroma. Na ir tikrai norėtume, kad turėtumėte daugiau užmojų, kalbant apie prevenciją, apie pakartotinį panaudojimą, apie e, bio atliekas perdirbimo tikslus. Man atrodo, kad tai tikrai yra įmanoma, įgyvendinama ir manau, kad galima pasiekti didesnės pažangos. E, tokios vietos kaip Liubliana tikrai demonstruoja gerą pavyzdį. Ačiū labai. Dabar žodis ponui Škirlitz. Dvi su pusė minutės. Gerbiamas su e, pirmininkė Timermansai, jūs įvykdėte pažadą iki 15 metų pabaigos pateikti pasiūlymus dėl žiedinės ekonomikos. Dokumentų rinkinys yra parengtas, tačiau tikrai negalime teikti, kad šios priemonės yra labai plačių užmojų, praradome vienerius metus ir Europos ekonomika prarado galimybę anksčiau pasirinkti žiedinės ekonomikos kelią. Nepasant to, jūsų pasiūlyme yra teigiamų aspektų, tačiau kai ko ir pasigendame, pavyzdžiui, išteklių naudojimo efektyvumas, kuris būtų nustatomas privaloma tvarka, taip pat e, taršos, e, jūrų taršos mažinimas ir maisto produktų švaistimo mažinimas. Noriu priminti, kad šių metų Liepos mėnesį Europos parlamentas balsavo dėl visų šių dalykų, tačiau Europos plento pasiūlymai kažkur dingo komisijos stalčiuose. Mes norime, kad būtų atgaivinta atliekų tvarkymo direktyva ir e, tai yra vienintelis konkretus jūsų pasiūlymas, tačiau visi kiti pasiūlymai neturi jokio konkretaus pagrindo, ponė Timirmansai, kokiu garantiju gali suteikti Europos komisija tam, kad šios priemonės iš tiesų būtų veiksmingai įgyvendinamos kokias rinkas jūs turite omenyje, kalbėdamas apie tam tikras garantijas nuostatų gyvendėjimo, nes šių rinkų šiuo metu nėra. Perdirbamos atliekos naudojamos energetikoje turėtų mums skambėti kaip pavėjaus, pavojaus vartai, varpai, nes e, manau, kad e, <clears throat> dabartinėje situacijoje mes tikrai nesame pasauliniai lyderiai šiame kontekste. Jūs to tarpu padarėte ir nemažai gerų dalykų. Pavyzdžiui, tos valstybės, kurios anksčiau negalėjo įgyvendinti užsibrieštų tikslų, dabar turės geresnės sąlygas tą padaryti. Tačiau kas darysite su tomis šalimis, kurios teigia, kad negali vykdyti duotų pažadų arba pasiekti užsibrieštų tikslų? kokį veiksmų planą joms galite pasiūlyti. O Spedičinį, vieną minutę, tada frakcijos vardu. Ačiū, ponia pirmininkė. Jūsų pasiūlyme nieko nekalbama apie iškastinio kūro atsis, naudojimo atsisakymą, nieko nekalbate apie pakuočių panaudojimą atitinkamus tikslus susijusius su maisto atliekų perdirbimu. Mes daug kalbame iš jūsų, girdime iš jūsų apie ambicijas, tačiau manau, kad tie nuolatiniai teiginiai jau prarado bet kokią prasme. Tie parlamentariai, kurie pritarė jūsų pasiūlymui, yra jūsų bendrininkai to blogesnio pasiūlymo. Pono Lyzai žodis, ačiū ponė pirmininkė, komisijos vicepirmininkė, ponios ir ponai. Norėčiau padėkoti komisijų už tai, kad e, pateikė šį pasiūlymą. Šiandien tai yra labai svarbu, tai yra plačių užmojų pasiūlymas. Na, čia galbūt reikėtų išsameu įvertinti šį aspektą, kalbant apie maisto produktų švaistimą, mes būtume tikėjęsi ambicingesnio pasiūlymo, dėl daugelio priežasčių būtina dabar šį pasiūlymą svarstyti, pirmiausiai, pavyzdžiui, siekiant e, klimato e, kaitos mažesnės, nes tarkime atliekas saugojant arba gabenant savartynuose atsiranda metano dujos išsiskiria ir jos e, skatina klimato atšilimą E, Vokietija, pavyzdžiui, yra pasitelks neblogą modelį, kur maždaug didelė dalis atliekų yra perdirbima, galėtume, galėtume šį modelį mes pasitelkti ir visoje Europoje, tačiau tam reikia atskirų diskusijų. Ačiū uždėmesi. Ponai Parnio vieną minutę. Savo pranešime dėl COP21 viršūnių sustikimo Paryžiuje sakiau, kad e, šis viršūnių sustikimas yra skirtas ne tik kovoti su klimato kaita, tačiau taip pat ir skirtas e, pakeisti ekonomikos paradigmoms, e, siekiant įdėkti žiedinę ekonomiką. Todėl manau, kad šis direktyvos pasiūlymas tikrai nukreiptas tinkama linkme. Turime nepamiršti, kad 630 milijardų eurų ES <clears throat> išės prekyboje yra skiriama žaliavams įsigyti. Taigi galėtume daug lėšų sutaupyti įdėgę žiedinę ekonomiką. Taip pat 48 procentais iki 30 metų ir 83 procentais iki 50 metų palyginti su 12 metais sumažėtų CO2 išmetimas. Taigi, mm, žiedinė ekonomika vien dėl šių aspektų yra labai naudinga ir verta aptarti jos aspektus Paryžė per COP21 viršūnį sustikimą. Ponas Henkelis, man svarstat šį klausimą, krinta į akis štai kas. Kadangi aš anksčiau Vokietijoje dirbau VVF įmonėje, buvau atsakingas už aplinkosauginius klausimus, taip pat vadovavau Vokietijos pramonės įmonėms. Mes čia kalbame apie ideologinius argumentus, užuot pasitelkę mokslinius argumentus. Vietoj, pavyzdžiui, svarstymo apie tai, kaip perdirbti PVC gaminius, e, mes siūlome juos būtinai deginti. Tai prieštarauja žiedinės ekonomikos principams. McKinsey's yra nustatęs, kad iki 30 metų ekonomiškai organizuojant žiedinę ekonomiką galima būtų sutaupyti 1,8 milijardus eurų. Aš tuo tarpu, nepaisant to, kad manau, E, vis tik tai aš matau, manau, kad reikėtų atsisakyti bendros valiutos Europos Sąjungoje, nes jį kelia nesantaiką. Ponas Telička. Pirminkė komisijos nariai, pažvelkime, įvertinkime dabartinius faktus. Atliekų e, paketas yra užstrigęs taryboje, Europos Sąjunga susiskaldžiusi, yra valstybių narių, kurios netinkamai tvarko savo atliekas, turime reikalų su duomenų klastojimu arba duomenų tų neturime apskritai, taip pat apibrėžimai bendri neegzistuoja, taigi <clears throat> mums trūkstas ir todėl aš noriu aukštai įvertinti dabar tą koncepcija, kuri yra pateikta ir mes turime diskutuoti, galime diskutuoti apie detalės, tačiau turime paprasčiausiai pradėti įgyvendinti koncepciją ir tas šaltas dušas, e, kurios laukite iš mano kolegų, kai kurių galbūt nėra visiškai pagristas. Du pastebėjimai. Vienas susijęs su apibrieštimi statistinių duomenų rinkimu, tai nebus lengva, tačiau turėtume įvertinti ne tik ekonominės paskatas, tačiau taip pat ir tai, kaip galėtume pasitelkti, pavyzdžiui, mokesčių paskatas ir e, kitas idėjas, dėja turiu dabar baigti kalbėti, tačiau manau, kad vėliau jums pristatysiu ir kitas idėjas. Pons Florensas, vieną minutę, ačiū pirmininkė, jūs pirmininkė, ponė Vėlerį. Aš šiandien esu visiškai patenkintas, buvau labai nepatenkintas, kai komisija atsijėmė savo pasiūlymą, tačiau dabar komisija vykdė duotą pažadą. Aš manau, kad mūsų piliečiams išteklių valdymo politika yra labai svarbi. Daug čia dabar e, kalbama apie įvairias procentinės dalis terminus ir aš prašau jūsų nelysti iš šios spastus, nes ne, kol nebus patvirtinti kriterijai ir metodai, kaip pasiekti užsibrėžtų tikslų, tai Vokietija tos dienos atrodys vienaip arba terminai Italijoje kitaip ir galtinis rezultatas bus labai skirtingas, todėl mes turime labai intensyviai kalbėti apie apibrėžimus to, kas pavyzdžiui yra atliekų perdirbimas ir aš e, įsivaizduočiau veiksmų plano skyrių šiek tiek platesnio masto, taigi komisijos, komisijos vicepirmininkė turite dėti daugiau pasumot, parengtumėte bendrą paketą, nes tai yra svarbiausia. Pos e, Pauliučiai vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos komunikatas dėl žiedinės ekonomikos ir teisės aktų rinkinys yra vertintinas kaip pažanga, palankiai vertiname pasirinktą požiūrį, pagal kurį bandoma daugiau dėmesio skirti gamybos ciklui, tvarumui, e, žaliai ekonomikai e, viešųjų pirkimų srityje dėl turinio nebūtinai esame patenkinti, nes ambicingus tikslus reikia įgyvendinti per konkrečius terminus, nes laikas čia nėra nepriklausomas kintamasis. Mes turime elgtis taip, kaip taryba pasielgė su Volkswagenu. Mes turime nustatyti privalomus terminus, ambicingus tikslus susijusius su atliekų perdirbimu, taip pat atliekų išmetimas į jūrą turi būti sustabdytas, būtina iki 30 metų nustatyti aiškius tikslus dėl maisto produktų švaistimo mažinimo. Pas Gžyp, ačiū pirmininkė, šiandien komisija patvirtino ambicingą žiedinės ekonomikos paketą, kuris apriepia ambicingus tikslus perdirbimo atliekų iki 65 procentų. Tai yra geresnis projektas nei ankstesnis. Antra vertus, negalima šio tikslo pasiekti, nebendradarbiaujant su vietos savivalda ir su mūsų. Visuomenė, kuri turi pritarti mūsų pasiūlymams, be to komisija buvo kritikuota už tai, kad nauji tikslai sumažins darbo vietų skaičių, tačiau turime kalbėti apie realius projektus, nes jeigu tie projektai būtų per daug ambicingi, tai už tai turėtų sumokėti mūsų seminarių ekonomikos ir namų ūkiai. Taip pat reikia nepamiršti toksinių medžiagų perdirbimo, taip pat ir plastinių medžiagų, apie kurias buvo kalbėta ir daug jų vis dar yra vežama į savartynus, reikia su jais kažką daryti. Taip pat kai kurios valstybės turi skirti daugiau laiko ir dėmesio tikslų gyvendinimu, todėl reikia pagalvoti apie tai, kad dabartinį perdirbimo atliekų lygį reikėtų kai kurioms valstybėms, kuriuoms taikomas penkerių metų perinamas laikotarpis padidinti iki 25 procentų. Ponui Zorinė vieną minutę. Vice-presidente, senhor comissário, nos últimos tempos os sucessivos vicepirmininkė komisarė, pasaraisiais laikais konfliktais ir krizės uh, pakirta mūsų pasitikėjimą ateityje, todėl labai svarbu yra pabrėžti tikrai aukšto lygio mm, politinį konsensusą, kuris formuojasi Paryžiuje. Tai mm, tas politinis konsensusas formuojasi ne vien tik tai dėl pasaulio atšilimo, bet ir dėl viso viso socialinio organizavimo mūsų gyvenimo ir žiedinės ekonomikos taip pat. Tai, tai irgi paliečia, nes aišku, reikia galvoti apie išteklių efektyvaus panaudojimo iššūkius. Ir žinoma, svarbiausia yra augimas, darbo vietos, neligybės mažinimas, biologinės įvairovės saugojimas. Mes turime dirbti čia viduje, mes turime neleisti biurokratijai įsivešyti, mes turime primti sprendimus, kurie yra lemiami laiku, piliečiai to laukia ir aš manau, kad jeigu pavyks mums tai padaryti, mūsų piliečiai tikrai dėl to džiaugsis. Ačiū pirmininkė komisijos atstovai, tam, kad turėtumėm tvarą augimą ES, mums reikalingi ištekliai, kuriuos galėtumėm panaudoti, panaudoti išmaniai. Ir žiedinė ekonomika yra būtinybė. Turime mažinti CO2 išlakas ir uh, Mm, efektyviau naudoti žaliavas. Žiedinė ekonomika atveria didžiulės galimybės, padės mūsų įmonėms būti konkurencingesnėm, tai atvers naujas rinkas, taip pat bus galima užtikrinti augimą į tradicinėse sritise, plienas, aliuminis, pavyzdžiui. Mūsų ekonomikai tai bus tikrai realis paskatai. Komisija stengiasi padidinti mūsų konkurencingumą pasaulyje. Ekonomikos augimas Um, bus taip pat paskatintas, darbo vietų kūrimas bus paskatintas. Taigi aš manau, kad tas žingsnis bus link Europos reindustrializavimo, kad galėtumėm užsitikrinti tai, jog 20 procentų BVP būtų iš mm, pramonės mes turime nepamiršti, aišku, to svarbaus vaidmens, kurį vaidina pramonė. Jums yra pakelta žalioji, e, melinoji kortelė, ar jūs sutiktumėt atsakyti mm, į pono Zanį klausimą? asszony e, képviselő úr két fontos dolgot emltett a zöld iparokhoz e, való Ačiū už suteiktą žodį. Jūs paminėjote du svarbius dalykus. Aš noriu paklausti apie ES lėšų naudojimą žalinimui pramonės sektoriuje kuriuose sektoriuose žiedinė ekonomika atneša daugiau žalos nei naudos. Pavyzdžiui, padangų perdirbimas dažnai yra subsidijuojamas ES lėšomis ir oro tarša dėl to didėja. Kaip galima būtų to išvengti? Pane Tajani, žodis atsakymui. Taip, visiškai aišku, kad reikia pasiekti tinkamos pusiausviros būtent to siekiau, kai buvau komisaras, siekiau tinkamos pusiausvėros ar pramonės politikos ir aplinkos ir, man atrodo, trečioji pramoninė revoliucija gali būti tik viena, tai yra žalioji pramoninė revoliucija. Mes turime nepamiršti visų sektorių, taip pat ir padangų sektorius, kad galėtume paskatinti mūsų ekonomiką, bet ir nepadarytumėm žalos mūsų aplinkai. Dabar pasisakymai pagal procedūrą, prašau žodžio. Predsėdavaičia, e, pozdravljam gospodina podpredsjednika į pod... Ačiū pirmininkė. Sveikinu pirmą vicepirmininką. Tikrai sutinku su jumis, kad negalime konkuruoti su kitomis valstybėmis atlyginimus rytyje, mažiname atlyginimus, bet tikrai galime galvoti apie tai, kaip geriau išteklius panaudoti. Tuos išteklius, kuriuos turime. Iki šiol mes daug tų išteklių tiesiog išmet, išmetėme. Ir manau, kad e, tai, ką siūlo komisija, yra didžiulis žingsnis į priekį. E, tai rodo, kad tikrai galėsime daug geriau tvarkyti savo um, išteklius. Nulinės atliekos, aišku, yra labai svarbus tikslas. Aišku, kol jo negali pasiekti, galbūt ta, kas lieka deginti ir yra geras sprendimas, bet turint omenyje, kiek mes galėtumėm sutaupyti per atliekų perdirbimą, antrinį panaudojimą ar ekodizainą, Tai yra labai svarbus keliai ir aišku, kad tai padės sukurti ir daug naujų darbo vietų. Ačiū. Naujasis pasiūlymas dėl žiedinės ekonomikos ir visi tie įsipareigojimai atitinka tai, kas buvo įsipareigota parlamento atžvilgiu. Ir Mes tikrai tikimės, kad e, perdirbimo tikslai bus daug geresni. Mes norėtumėm 70 procentų uh, Um, tikslo mm, būtinėms atliekoms, turime tik 65 procentus, mes norėtumėm geresnių tikslų ir dėl um, savartynų. Um, mes norėtumėm, kad savartynų iš viso nereikėtų, dabar mm, kalbam apie 10 procentų. Uh, Mes esame turtingiausias pasaulio regionas, taigi mes turime galvoti apie tai, kaip mūsų ekonomika galėtų dirbti geriau ir ta žiedinė ekonomika galėtų leisti mums panaudoti visą turimą potencialą. Aš manau, kad turime siekti tikrai plačių užmojų paketo mūsų piliečiams ir septynių reikia atsižvelgti taip pat į septintąją aplinkosauginių veiksmų programą. Asmarijas. Ačiū pirmininkė. Europos e, visuomenė vartoja išteklius 50 procentų greičiau nei e, galima juos pakeisti. Mes importuojame e, žaliavų šešis kartus daugiau nei eksportuojame gaminių. Taigi turime galvoti apie esminį pasikeitimą nuo linijinio vartojimo linijinės ekonomikos prie žiedinės ekonomikos. Uh, Tai absoliuti būtinybė. Ir tokiu būdu galėsime gauti didžiulės ekonominės naudos ir galėsime mažinti savo uh, E, sąnaudas, mes labai daug sutaupytumėm, sukurtumėm 2 milijonus naujų darbo vietų, mes galėtumėm padidinti ES konkurencingumą pasaulyje. Tam, kad pasiektumėm 2030 metų tikslų, mes turėsime siekti mokslo tyrimo, inovacijų, technologijų, turėsime paskatinti mokslą, kad būtų galima užsitikrinti, jog šie tikslai taptų realybę. Pavo Burundika. Gracias. Komisario, una apuesta decidida. Ačiū. Manau, kad e, labai svarbu judėti link žiedinės ekonomikos e, ir užtikrinti taip pat ir konkurencingumo pranašumą Europos Sąjungoje. Manau, kad e, mažinti atlikų susidarimą ir panaudoti jas kaip tam tikrą išteklių yra labai svarbu žvelgiant į ateitį. Reikia rasti ir naujų būdų, kaip būtų galima panaudoti tas atlikas, sukurti naujas darbo vietas. Tai būtų tikrai inovatyvus, pažangus kelias. Kalbant apie tas privalomasias taisyklės, energijos gamybą, perdirbimą, tai taip pat yra labai svarbu, reikia skatinti inovaciją šioje srityje ir taip pat e, garsinti pagamintą Europoje ženklą. Manau, kad žiedinė ekonomika padeda siekti tvarumo, tačiau tam reikia ir išmanių mokestinių sistemų, tačiau vis dėlto perdirbimas yra vienas svarbiausių elementų. Ačiū. Ponas Lanaganas, prašau. Ačiū labai už suteiktą galimybę pasisakyti šio klausimo. Žiedinė ekonomika turi būti susijusi ne vien tik su teisė, kura e, kažkokiais tušiais žodžiais ir taip toliau. Manau, kad žiedinė ekonomika tai yra būdas, gyvenimo būdas ir tiesiog reikia gyventi e, žiedinėje ekonomikoje ir labai svarbu, taip pat rodyti teigiamą pavyzdį. Na ir pirmiausia, reikia paklausti savęs, ar mes rodome tą teisingą pavyzdį, ar mes įgyvendiname perdirbimo pakartotinio panaudojimo tikslus. Panašu, kad ne. Vanduo, kurį e, geria Europos parlamento nariai posėdžių metu, yra iš plastikinių butelių. Pažiūrėkime į mūsų kavos aparatus. E, E, ten yra naudojamos tokios kapsulės, kurių neįmanoma perdirbti. Kas, nutinka, kas nutiko paprastam padeliu ir šaukšteliu, kodėl negalime jų naudoti? Prisiminkime ir mūsų keliones į Strasbūrą, kas mėnesinės keliones. Na, tai tikrai yra nereikalingas lėšų švaistimas. Na ir jeigu prisimintume mūsų komitetų posėdžius ir tas popierių krūvas, e, kurios yra kasdien naudojamos, Panašu, kad jūs jau virštėje savo pasisakymo laiką. Ponas Eichautas, ačiū ponė pirmininkė, ačiū komisijai už pristatytą pasiūlymą. Na taip, daug kritiko žodžių išsakyta, tačiau tai turbūt yra susijęs su komisijos patikimumu ir su tuo, kad jūs žadėjote būti ambicingesni ir mes būtent to ir tikėjomės. Na ir pirmasis klausimas. Yra parengtas veiksmų planas, taip pat yra pareng, buvo parengtas komunikatas, strategija, kelio gairių planas, daug buvo nuveikta siekiant E, žiedinės ekonomikos, tačiau kuo šis veiksmų planas skiriasi nuo tų komunikatų, kurie buvo parengti anksčiau, norėtume įtėje. Dabar teisė kuros paketas. Kodėl reikėjo jį atsiimti prieš pusantrų metų? Nes vienintelis dalykas, kas pasikeitė dabar, tai yra veiksmų planas. Juk jį buvo galima tiesiog pridėti ir tiek. Na ir jeigu pažvelgėme į jo turinį, matome, kad tikslai yra silpnesni, jų yra mažiau teisėkuros pasiūlyme. Ir dar vienas klausimas. E, kur dingo tas tikslas susijęs su išteklių panaudojimo efektyvumo gerinimu? Tai yra vienas svarbiausių tikslų ir dėja jis buvo tiesiog išbruktas iš pasiūlymo. Tai yra labai liūdnas dalykas. Ačiū. Ponas Bogovič, prašau. Ačiū. Žiedinė ekonomika be abejo yra teisingas žingsnis ir galiu palaikyti komisijos iniciatyvą ir tai, kad komisija laiku parengė šį pasiūlymą. Manau, kad tai yra e, svarbus naujas modelis, kuriuo reikėtų vadovautis ir jis turėtų likti ne vien tik popieriuose. Ir teisingai buvo minėta, kad tai turi tapti gyvenimo būdu. Įgyvendinami žiedinę ekonomiką mes pirmiausia turime susikoncentruoti tie žmonėmis, nes būtent žmonės priima sprendimus, uh, E, dėl to, kiek maisto jie įsigis, kiek jo suvalgys ir kiek jo išmes. Būtent žmonės sukuria tas atliekas ir man atrodo, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti jauniems žmonėms, kurie galėtų tapti tokio pabudžio ekonomikos skatintojais, nes būtent jie e, gyvens, gyvens tokio pabudžio ekonomikoje ir būtent nuo jų priklausys visi ateities procesai. Taip, džiaugiuosi, kad turime galimybę aptarti šios tikslus, tačiau svarbiausia, kad gyventume būtent tokį gyvenimo būdą, kuris yra primtinas žiediniai ekonomikai. Ačiū. Pone Santaš, prašau. Dėkoju. Kalbant apie žiedinės ekonomikos sustiprinimą, labai e, svarbu kalbėti ir apie toksinių atlikų išmetimą į jūrą. Tai yra labai opi problema ir apie tai kalba ne viena tarptautinė organizacija. Ir labai svarbu yra ir tos plastiko mikrodalelės, kurios patenka į jūrų gyvūnų organizmus, užteršia juos. Ir tiesiog tokia grandininė reakcija susidaro ir taip pat tas medžiagos yra ir endokrinė sistema ardančios medžiagos. Tad e, tai daro įtaką ir jūrų gyvūnams, ir paukščiams, ir taip pat vandenžinduoliams. Ir man atrodo, kad reikia siekti sušvelninti šios problemos mastą. Suprantu, kad visiškai tos problemos neišspręsime, tačiau turime to siekti. Ačiū, panas Katainenas, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už jūsų pastabas, už jūsų patarimus ir rekomendacijas. Na ir pradėsiu e, nuo to, kad e, gruodžio 21 dieną Envi komitete e, komisaras Vela dalyvaus ir turėsite galimybę atidžiau panalizuoti tą pasiūlymą, kurį šiandieną pristatėme. Na ir norėčiau paaiškinti, kuo šis paketas skiriasi nuo ankstesniojo, kuris buvo atsimtas. Visų pirma, ankstesnis uh, teisėkuros pasiūlymas dėl atlikų buvo iš dalies buvo pagrystas tokiais gana um, kukliais lūkesčiais. Kalbant apie, pavyzdžiui, savartynų tikslą, jis nebuvo teisiškai saistantis. Ir aš manau, kad nėra tokios politinės frakcijos, netgi žalieji, kurie e, nebūtų norėję pakeisti e, to tikslo, nes dėja jis buvo silpnesnis negu dabartinis pasiūlymas. Ankstesnėme pasiūlyme tas tikslas susijęs su savartinais dėja buvo tik e, tam tikra rekomendacija, o dabar tai yra teisiškai saistantis įsipareigojimas. Ir yra numatyta iki 30 metų, kad tai bus 25 e, procentai. Be to, mes ne tik kalbame apie tai, kaip reikėtų spręsti atliekų problemą, tačiau kalbame ir apie tai, kaip reikėtų mažinti jų susidarimą. Tai taip pat labai svarbu ir tai taip pat yra viena iš tų priežasčių, kodėl norėjome atsiimti tą paketą, nes norėjome, kad naujasis paketas būtų realistiškesnis, ambicingesnis ir taip pat norėjome pažiūrėti, kaip būtų galima išvengti e, atliekų susidarimo, kaip būtų galima mažinti atliekų susidarimą. Taip pat norėjome sukurti reikalingas paskatas e, su sumažinti e, taip pat maisto atliekų kiekį. Jau e, gerbiamas narys Tajani kalbėjo apie reindustrializavimą. Taip, svarbi savoka. Ir jeigu mūsų paskatos bus teisingos, tikrai bus įmanoma to pasiekti. Panas Teliška taip pat kalbėjo apie ekonominės paskaita, paskatas. Ir jeigu sugebėsime viską padaryti teisingai, aš manau, kad uh, Tai taps labai svarbia paskata privačiam sektoriui, verslo atstovams, inovacijų kuriejams pakeisti dabartinį verslo modelį ir pereiti prie žiedinės ekonomikos modelių. Taip pat, jeigu palygintume e, žiedinės ekonomikos perdirbimo tikslus ir pažvelgtume į savartinių tikslus, pamatytumėte, kad visa tai yra susiję tarpusavyje. Iki 2030 metų perdirbimo lygiai turėtų siekti 65 procentus. Tai yra teisiškai saistantis įsipareigojimas, taip pat yra numatyta ir peržiūros sąlyga. Ir tai reiškia, kad iki 2025 metų reikės pažiūrėti ir įvertinti, ar nereikėtų padidinti to tikslo e, ir galbūt nustatyti aukštesnį nei 65 procentai. Be to, kalbant apie e, savartinų tikslą, norėjome, kad jis būtų ambicingesnis ir norėjome sustiprinti uh, siektinus perdirbimo tikslus. Dabar dėl darbo vietų. Kiek jų bus sukurta, niekas konkrečiai nežino. Mūsų vertinimas yra toks. Jeigu pažvelgtume į svartinų tikslus ir perdirbimo tikslus, galėtumėte įsivaizduoti, kad apie 170 tūkstančių naujų tiesioginių darbo vietų būtų sukurta. Tačiau aš griežtai nesiremčiau šiais skaičiais, nes niekas nežino, kaip prie pasikeičiančios situacijos prisitaikys verslas. Dabar eko dizaino direktyva ir eko dizaino praktikos taip pat. Kiti klausimai. Kalbant apie dabartinę praktiką, norėčiau paminėti štai ką. Mūsų vertinimas yra toks. Iki 20 metų sutaupyta energija e, atitiks dabar Italijos suvartojama energija ir iš esmės tai padės sutaupyti lėšų ir mažiausiai 500 eurų vidutiniškai vidutinis vartotojas ES sutaupys elektros energijos reikmėms. Tai tikrai bus labai svarbus poveikis. Na ir jeigu norėtume praplėsti eko e, dizaino uh, taikymo sritį. Sunku pasakyti, kokie būtų rezultatai. Ir, ponė pirmininkė, norėčiau nuoširdžiai padėkoti už organizuotas diskusijas. Dar trumpai norėčiau paminėti maisto atliekas, nes tas klausimas taip pat buvo paliestas. Valstybės narės yra įsipareigojusios tvarios plėtros tikslus įgyvendinti ir tai aiškiai yra paminėta įvairiose teisėkuros pasiūlymuose. Valstybės narės taip pat turi e, atlikti skaičiavimus ir siekti maisto atliekų sumažinti kiekvienoje e, atliekų ir maisto gamybos grandies dalyje. Komisija taip pat parengs bendrą metodologiją, kuri padėtų suvaldyti maisto atliekų srautus. E, labai svarbu užtikrinti, kad E, žmonės, kuriems to labiausiai reikia gautų e, tinkamo vartojimui maisto. Taip pat bandysime įvertinti, ką būtų galima padaryti, kad e, suteiktume reikalingas gairės valstybėms narėms, kalbant apie maisto aukojimą. Na ir taip, svarbus klausimai, tai yra labai svarbi Europos investicijų paketo dalis ir tikrai yra daug erdvės tam praktiškam požiūriui įgyvendinti. Ir Be abejo, pirmiausia, mūsų mąstymas turi būti orientuotas į rezultatus, tad kviečiu pabandyti surasti naujas reikalingas priemonės, kurios padėtų įgalinti vartotojus ir verslo atstovus prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos. Ačiū.